Pirmasis popietinės darbo tvarkės klausimas - bendradarbiavimas su užsienio partneriais, sprendžiant energetikos politikos klausimus, strateginis požiūris į saugų, tvarų ir konkurencingą energijos tiekimą. Suteiksiu žodį svečiui. Viešniai tiksliau. Mikrofonde. Ačiū pirmininkė. Vertėjai sako, kad yra problemų su jūsų mikrofonu. Taigi, pagaliau atrodo priimtas sprendimas ir pranešimas bus pagristas 50 taisykle kartu bendradarbiaujant su užsienio reikalų komitetu ir tai taip jau pripažįstamas mūsų svarbiausias signalas dėl šio dokumento, būtent išorės energetikos politika nėra užsienio politika vien tik tai bet tai yra priemonė sukurti bendrą energetikos rinką. Ir mes norime užtikrinti, kad Europos piliečiai susilauktų didesnio, saugesnio energijos tiekimo. Ir pagal Lisabonos sutarties pirmos dalies ketvirtą, pirmos dalies ketvirtą punktą e, turime siekti solidarumo. Iš pradžių galbūt e, galėčiau Jūs informuoti apie tai, ką žinome apie grafiką. Visiems turbūt tai žinoti būtų svarbu. Pirmasis keitimasis nuomonėmis šiandien. Po to aš parengsiu pranešimą. Jis bus nusiųstas versti E, iki gruodžio 20 tai bus kalėdinė dovanėlė. Pranešimo projektas svarstymas 23-24 sausio. E, terminas pateikti pakeitimus yra sausio 31 diena. Po to lauksime AFDV ir INTA komitetų nuomonių, žinodami, kad AFETO nuomonė bus vykdoma pagal sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą. Taigi dėl jų mes neturėsime balsuose, balsuoti. Iki vasario pabaigos galėsime balsuoti dėl pranešimų, dėl mūsų pakeitimų. Tai yra apsvarstyti pakeitimus, o po to balsuoti 31 kovo. Jeigu viskas vyks sklandžiai, verčiant dokumentą, taigi plenarinė sesija būtų būt galima balsuoti balandžio mėnesį. Čia norėčiau sustoti dėl dviejų priežasčių. Viena yra ta, kad mes susitikome su šešėliniais planešėjais ir komisaru Strasbūre ir norime pabrėžti pa, a, prašymą, kad reikia suorganizuoti klausimus šiuo svarbiu klausimus iki sausio pabaigos, iki galtinio termino pakeitimams bet galbūt taip pat kartu su kitu pranešimu, kurį rengė APP e kolegė, kolega Karins, galime surenkti mini klausimą. Man atrodo, kad e, tema yra labai svarbi, reikėtų išklausyti komisaro Oettingerio. Aš manau, kad jis būtų pasirengęs pas mus atvykti ir aš pirmininkė siūlyčiau, jeigu sutarsime dėl klausimų, reikia išsiųsti kvietimą Danijos energetikos ministrui, nes mūsų darbas baigsis pirmininkaujant Danijai, taigi tai būtų e, vienas dalykas, na, ką norėjau pridėti prie grafiko. Manau, kad e, e, su tuo, tuo būtų suinteresuoti visi, visos suinteresuotos šalis, taip pat ir Europos parlamentas, išskaitant šešėlinius pranešėjus. Na ir dar noriu Jūs informuoti, kad mes sekame, kas vyksta taryboje ir nors baigsime pranešimą renkti tik tai balandžio mėnesį, atrodo, kad jie labai greitos procedūros būdu dirba ir jie nori balsuoti jau lapkričio 24 dieną, taigi skirtumas laiko yra labai didelis tarp tarybos ir parlamento darbo. Tačiau parlamentas turės galimybę žinoti iš tikrųjų, ką taryba mano e, šią temą ir kokie yra svarbiausiai skirtumai tarp mūsų, ar kas yra bendra, kuriant bendrą politiką vėliau. Noriu padėkoti poniai Karvajo, ponai Valienui, ponui Tomsonui, kurie e, atvyko į pirmąjį šešėlinių pranešėjų sustikimą, taip pat poniai Cavela, ponui Šimanskiai. Man atrodo, kad komanda tikrai gera siekiant geriausio rezultato Europai ir jos piliečiams. Jeigu įdomu, galėsiu dar pakalbėti vėliau apie tai, kokia tai yra tarybos pozicija, tačiau manau, kad visi turėjote e, galimybę paskaityti dokumentą. Svarbiausia paminėti tai, kad daugiau kaip pusė suvartojamos energijos Europoje patenka čia iš trečiųjų šalių. Todėl Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje energijos importuotoja. Todėl reikia koordinuoti savo žinias ir e, informaciją apie dvišalių sutarčių detalės importuojant energiją. Tai būtų prioritetas. Tačiau iš karto turiu pasakyti, jog mūsų nuomonė buvo pono Turmeso pateikta idėja, kad reikia koordinuoti ir priešingai, priešingą kryptimį. Energijos technologija, kuri eksportuojama dvišalių pagrindų iš ES į trečiasias šalis, taip pat turėtų būti koordinuojama, nes dažnai tokia technologija sukurta remiantis Europos e, mokslinių tyrimų naujojo fondais ir mes turėtume žinoti, kas yra eksportuojama, kaip eksportuojama į trečiasią šalis. Ir nors diskusija yra susijusi su užsienio politika ir energetikos politika, ar tai yra viena ar kita, dažnai dėl to mes sutarėme, tačiau turiu pabrėžti, kad išorės dimensija yra labai veiksminga priemonė siekiant bendros energi, energijos rinkos. Taigi mes nenorime išorės energetikos politikos naudoti kaip užsienio politikos dalies. Mūsų tikslas yra tiesiog užtikrinti energijos tiekimo saugumą Europos piliečiams. Aišku, tai dera su kitomis e, Europos politikos rytimis, pavyzdžiui, Connecting Europe, e, kuri skirta visiems bendraeuropiniams tinklams. Taigi tinklų integravimas yra e, kitas mūsų pranešimo aspektas. Iš mano pusės svarbu paminėti yra tai, kad, kad iš komisijos komunikato susidaro įspūdis, jog daugiausia dėmesio skiriama e, kaiminystiai, pietų kaiminėms šalims. Tuo tarpu aš manau, kad reikia globalesnio požiūrių, nes energetikos klausimai tampa globalus ir susiję ne tik su Europos kaiminėmis. Pavyzdžiui, dujos daugiausia į Europą atiteka ne iš kaimininių šalių, o iš toliau. Ir jau 16 procentų Europos akmens anglijas į Europą atgabenama iš Pietų Afrikos, tai, iš Afrikos. Taigi reikia galvoti ir apie Afriką, kai kalbame apie šias temas. Mes norime pateikti nuomonę, kad vien tik artimiausios šalis, su kuriomis kalbame apie, kai kalbame apie energetikos kontraktus, nėra pakankamas požiūris. Reikėtų galvoti ir apie tolesnes šalis. Taip pat ir vakarus, įskaitant Junktinės valstijas, Pietų Ameriką ir Kanadą, ypač kai kalbame apie tokius išteklius kaip e, klinties dujos. Taigi pasaulis yra vienas ir energijos išteklius reikia vertinti kaip bendrą rezervą pasaulyje. Taigi tokia būtų mano viena iš idėjų, kurią norėčiau išreikšti pranešime. Jau minėjau, kad reikia kalbėti apie dvi kryptis, ne tik kas patenka į Europą, bet ir apie tai, kas eksportuojama iš Europos, technologija. Tačiau taip pat reikėtų kalbėti ne tik apie energetikos išteklius, bet ir apie vertikalę, e, e, energetikos technologijų vertikalę. Ir aš manau, kad bendradavimas energetikos srityje, pavyzdžiui, e-mobilumas ar elektri, elektromobiliai turėtų būti mūsų interesų dalis. Ir, aišku, taip pat reikia išsiaiškinti, kas būtų už ką atsakingas. Praeitie, pamename iš praeities e, pokštą apie tai, kaip e, kam reikėtų skambinti Europai į Europą, kas būtų atsakingas už užsienio reikalų politiką. Na, o dabar mes reikia klausti, kam skambinti Europoje, kai kalbam apie energetikos klausimus. Tai yra labai įdomus klausimas. Turime apsispręsti, kas tas asmo turėtų būti, ar atsakingas už užsienio politiką, ar už energetikos politiką. Ir mes kūrėme vieną balsą energetikos politikos srityje, tačiau esame tik tai karo pradžioje O taryba, aišku, yra e, dainuoti 27 balsais, tačiau matau, manau, kad sprendimas turėtų būti kažkur per vidurį. Galbūt padėtų tokia analogija. Manau, kad mano tikslas būtų toks. Jeigu turime 27 muzikantus su 27 instrumentais, tai pirmiausia gal reikia dirigento, kuris galėtų padėti sukurti muziką su tais 27 instrumentais, o ne kažkokį triukšmą. Taigi mums galbūt reikia dirigento ir kažkokio tai muzikanto, muzikantų koordinatoriaus. Man svarbu apsispręsti, atrodo, apsispręsti kuo greičiau einančio keliu, nes išteklių, finansinių išteklių, žmoniškųjų išteklių e, ribos yra ir anksčiau ir vėliau reikės pasirinkti kelią. Mes, aišku, nenorime konfliktuoti, norime ieškoti sprendimą, kuris veiktų. Taigi man būtų, įdomu, būtų įdomu išgirsti šešėlinių pranešėjų nuomonę dėl grafiko, dėl aptartinų klausimų ir mielai išklausytume komisijos ir tarybos nuomonės. Jeigu mes kaip nedidelė muzikantų e, trupė šiek tiek padarintume šias kryptis ir apsispręstume, kokį, kokiu keliu eiti, kad e, pasiektume tikslų tuomet ir užtikrintume energijos tiekimo saugumą europiečiams. Ačiū, tiek norėjau pradžiai pasakyti. Ähm, Labai ačiū. Pradėsime išklausyti kolegas, ponia Kavaljo. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradžioj leiskite padėkoti poniai Hercog pranešėjai už labai bendradarbiavimų pagrystą darbo metodą. Mes diskusijas tarpusavėje jau pradėjome, buvo įsiklausoma į visokius pasiūlymus jų metu. Noriu taip pat pasveikinti, padėkoti Europos komisijai, nes e, jos parengtas komuniko, e, komunikatas yra gerai apgalvotas ir e, gana platus. Jis apžvelgia įvairius energijos šaltinius, žvelgia įvairius geografinius regionus, bet daugiausia susitelkia ties kaiminiais regionais. Taip pat komunikate kalbama apie tiekimą, saugumą, aplinkosaugos faktorius ir ne vien tik tai apie energijos tiekimo saugumą. Taigi aš pabandysiu savo mintis į dvi dalis padalinti. Visų pirma, pakalbėsiu apie stipresias pusės ir paskui apie keletą dalykų, kuriuos, mano nuomonė, galima dar būtų patobulinti komisijos pranešime. Kol kas teigiami aspektai, mano nuomonė, yra susijęs su ES e energetikos politikos stiprinimu santykiuose tarp komisijos ir ES 27 valstybių narių. Tai labai svarbu Europai. Tai, kad Europa galės kalbėti vienu balsu, suteiks jai didesnį svorį tarptautinėje arenoje. Tad aš manau, tai komunikato stipresnioji vieta. Keletas dalykų, e, kur galbūt galima būtų bandyti tobulinti pranešimą, yra štai kokie. Pirmiausia, komunikatas labai detaliai aprašo e, kaiminius regionus, konkrečiai pietų šiaurės, rytų kaiminystės regionus, tačiau e, truputį kelia susirūpinimą pietų Atlanto regionas, kuris yra svarbus e, skistoms dujoms importuoti iš e, Nigerijos, Angolos ir panašių valstybių. Taigi daugiau turbūt dėmesio reikėtų pietų Atlanto regionui skirti. Antra, nelabai e, pakankamai smulkiai aprašomi tolimesni, atokesni regionai, lyginant su artimesniais. Pietų Amerika, pavyzdžiui, turi e, labai daug išteklių šaltinių ir nusipelno didesnio akcentavimo. Dar vienas dalykas, kalbant apie kylančias valstybės, daug ir detaliai kalbama apie Kiniją, bet ko gero daugiau reikėtų e, pakalbėti apie Indiją, jos e, stiprėjantį poveikį, kurį ir mes pajusime artimiausioje ateityje. Na ir pagaliau yra skyrius skirtas besivystančiom šalims. Man norėtųsi čia daugiau skaičių smulkmenų, kai kalbama apie e, gebėjimų stiprinimą, vis e, daugiau energijos šaltinių atrandama kai kuriuose besivystančiose šalyse, o konkrečiai Afrikoje ir reikia prisidėti prie jų gebėjimų stiprinimo, pavyzdžiui, kuriant teisinę bazę, nes Europa daug išloš, jeigu su tomis šalimis E, pradės dirbti e, stiprindama jų gebėjimus. Konkrečiai e, Mozambike yra atrasti dideli dujų ištekliai ir mes matome, kad pietryčių įtaka tenai, įtakojant teisinės bazės kūrimą ir kitus dalykus, yra gana didelė. Aš manau, ir mes ten e, labiau galėtume pasireikšti per savo programas, e, kurdami, stiprindami jų gebėjimus ir kurdami gerus santykius energetikos srityje. Taigi šitame kontekste ir e, tokie yra mano pirmieji įspūdžiai apie tai, kaip galima būtų patobulinti komisijos pasiūlymą. E, Aš ir toliau lauksi, lauksiu vaisingo darbo su pranešėja ir su kitais šešėliniais pranešėjais. Labai dėkoju uždėmesį. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Valen. Ačiū, pirmininkė. Uh. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Hercog. Aš e, manau, kad ji, kaip pranešėja, dirba labai nuosekliai, jau surengė šešėlinių pranešėjų posėdį ir stengiasi, kad mes visi sutartume dėl uh, pagrindinių išvadų ir galėtume parlamente patvirtinti pasiūlymą, kuris būtų naudingas mums visiems ir kuris apimtų labiau ar apriektų daugiau negu vien tik tai doktrinas ar e, pramonės požiūrį. Tačiau, kalbėdama apie šį pasiūlymą, aš laikausi liberalaus požiūrio. Aš esu pasiruošusi priimti šį komisijos pasiūlymą, tačiau tik tai, jeigu būsiu įtikinta, kad tai yra daroma rinkos labai. Europos lygmenių kol kas neturime funkcionuojančios energetikos rinkos. Ir aš galvoju, kad kai kalbama apie geras, saugias paslaugas energetikos srityje, tai vienintelė to garantija yra rinkos tobulinimas. E, būtent šiuo kampu aš esu pasirengusi žiūrėti į šį pasiūlymą. Žinoma, neturime bendros energetikos politikos, bet iki šiol galbūt ir neturėjo jos būti. Galbūt yra konkrečių argumentų, dėl ko jos dar nėra nes tai yra sritis, kur valstybės narės smarkiai konkuruoja viena su kita. Nesu tikra, ar visi yra pasirengę atsisakyti savo e, konkurencinio pranašumo, kad sudarytų geresnės sąlygas kitoms valstybėms narėms. Tad e, nors mes ir nepritarėme tokiai padėčiai, tai bent jau ją suprantame. Ir būtent šitaip aš ir žiūrėsiu šį e, reglamentą. Kitas dalykas, kuris mane labai domina, yra tai, kad e, e nors mes ir kalbame apie energetikos politikos išorės metmenį, e, mes e, tuo pat metu turime suvokti, kad daugybę dalykų turime nuveikti ir savo kieme. Taigi, dirbdami ties e, išorės matmeniu, kągi mes darome su savo infrastruktūra. Aš žinau, kad komisija pasiūlė reglamentą, skirtą energetikos infrastruktūrai tobulinti, bet čia mums visą laiką reikia neužmiršti integracinio požiūrio. Tų dalykų atskirti negalime iš vienos pusės. Iš kitos pusės e, skirtumai tarp valstybių narių, e, kai kalbame apie jų poreikius ir energetikos politiką, tie skirtumai yra tokie didžiuliai, kad mes turime į tai atsižvelgti, kai bandome apsispręsti dėl Europinio reglamento. Kadangi aš bijausi, gal nereikėtų sakyti būkštauju, nes ko gero taip ir neįvyks, blogasis scenarius ir nepasiteisins, bet komisija e, derintis dėl e, energijos kontraktų, E, norės būti vienu iš veikėjų, nes vienas dalykas yra informuoti apie tarp vyriausybinius kontraktus, o kitas dalykas e, veikti, e, derintis dėl tų kontraktų, kad ES galėtų kalbėti vienu balsu. Tad mes turėtume užtikrinti, kad taip tas blogasis scenarius nepasitvirtins. Esu tikra, kad mūsų laukia plati diskusija, esu tikra, kad sutarsime su šešėliniais pranešėjais, nes bet kuriuo atveju esame toje pačioje apkasų pusėje. Tad lauksiu pranešimo projekto ir tikiuosi, kad ir kitą kartą gana nuosekliai galėsime padiskutuoti. Dėkui. Šimanski. Ačiū, kolega Šimanskis. Ačiū. Ačiū už įvadinės pastabas. Tiesa, turime didelę galimybę susitarti, pasiekti labai platų konsensusą šiame komitete šiuo klausimu. Vis dėlto sunkiausias klausimas e, bus surasti tą tinkamą lygsvarą tarp e, ekonomikos e, poreikių ir interesų, verslo paslapčių, energetikos tiekimo saugumo, tarp vyriausybinio organizacijų interesų. Tai bus tikrai sunki užduotis, tačiau reikalingos naujos priemonės, nes iš ties E, dujų sektorius paklūsta toms pačioms rinkos taisyklėms, kaip ir kito, kiti produktai, tačiau mes stebime tam tikrų monopolių susikūrimą e, stebime e, nepaklusimo bendrosios rinkos taisyklėms pavyzdžius, pavyzdžiui, gyventinant tam tikrus energetikos paketus. Todėl e, naujų kompetencijų numatymas yra labai svarbus. Reikia užkirsti kelią bet kokiam naujų galimybių patekimui pro šalutinės durelis, dureles. Kolega pastebiu, kad nėra vertimo į ispanų kalbą. Ar esame problemų ispanų kabinoje? Jūs turėtumėte turėti vertimą į ispanų kalbą. Aš nekartosiu visko, tačiau vienai per kitaip ta lygsvara tarp verslo paslapčių, ekonomikos laisvės, komisijos kontrolės funkcijos turėtų būti surasta. O gal aš kalbėsiu angliškai? Bus paprasčiau, sako kalbėtojas. Taigi, e, tas balansas, ta lygsvara turi būti surasta, todėl kad yra išties problemas, kai kurie operatoriai nenori gyvendinti trečiojo energijos paketo įpareigojimo. Tuo tarpu mes turime kurti konkurencingą rinką, turime užtikrinti, kad ES rinkoje parduodamos dujos būtų parduodamos laikantis tų pačių konkurencijos taisyklių, atsijimo reikalavimo ir taip toliau. Tai turi suvokti mūsų potencialus partneriai, todėl kad priešingų atveju sukursime tokį teisiną, kuris bus neįgyvendinamas. Ponios Hercog pasiūlymas yra esminis. Turime išvengti tokios situacijos, kaip prieš keletą mėnesių mano šalyje Lenkijoje buvo rengiamasi pasirašyti susitarimą, tuo tarpu komisija pakoregavo kai kurias sąlygas ir manau, kad toks precedentas neturėtų kartotis jokioje kitoje ES valstybėje narėje. Ačiū, ponia Delkastijo. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad pirmiausia reikėtų pasveikinti mūsų kolegę Edita ir visus šešėlinius pranešėjus. Manau, kad padarytas e, puikus darbas ir tie rezultatai šiandien buvo pristatyti mums. Manau, kad buvo kalbėta apie svarbiausius dalykus. Taip. Iš ties reikėtų vertinti viską iš globalios perspektyvos, su kokiais iššūkiais susidurėme. Manau, svarbu pabrėžti, kad šis komisijos pasiūlymas turėtų būti vertinamas iš bendrosios rinkos kūrimo ir energetikos bendrosios rinkos kūrimo perspektyvų. Kalbant apie išorės metmenį, turime siekti kurti bendrą rinką, kaip pranešėjai ir minėjo, ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Todėl, kad šioje šviesoje vertindami šį pasiūlymą galėtume vertinti kaip žingsnį į priekį. Turime kurti bendrą rinką ir dabar kuriame ateities e, energetikos politiką, bendrąją energetikos e, rinką. Kitas kontroversinis dalykas yra atsakyti, ar kalbėsime vienu balsu ar ne energetikos politikoje. Manau, kad tai ir yra tas kelias, kuriuo turime eiti. Manau, kad svarbu, jog mes visą laiką pabrėžtume, kad būtent tai yra mūsų tikslas. Ir turime ieškoti koordinavimo galimybių, tačiau vėlgi turime stengtis kalbėti vienu balsu. Turime nepamiršti ateities horizonto. Kuriame bendrą rinką, kurioje kalbame vienu balsu, net kalbėdami apie išorės metmenį. Ačiū. Aš sveikinu atvykusius mokslininkus, kurie dalyvauja e, bendradarbiavimo programoje su Europos parlamento nariais vieną savaitę. Šie mokslininkai e, viešėjęs Europos parlamente. Noriu pasveikinti juos atvykusius, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Dabar Vidal Kvadras suteiksiu žodį. Ačiū. Pirmininkė. Puiku, kad pasveikinote mokslininkus, buvo, e, pasigirdo aplodismentai, aš galiu įsivaizduoti, kad buvo plota man. Na, kaip ten bebūtų. būtų. Editai Hercog pavyko fenomenalus dalykas. Mes pranešimo dar neturime, tačiau diskusijos tikrai įsibėgėjusios ir pasistumėjusios gan toli. Neįtikėtina situacija. Mes taip pasitikime Edita Hercog, kad dar neparengus pranešimo jau sveikinimą, sveikiname ją. Ja tikintis, kad ji parengs tikrai puikų pranešimą. Aišku, kaip ten bus neaišku, e, o kalbant apie komisijos komunikatą, jis yra naudingas, nes jame reikalaujama stiprinti energetikos politikos išorės metmenį. Ir tai yra ta užduotis, kuri yra viena svarbiausių, ypač atsižvelgiant į dabarties aplinkybės. ES turi gebėti kalbėti vienu balsu, kad apgintų savo interesus tarptautinėse organizacijose. Nes iš ties yra stiprybių ES. Mes esame didžiausias energijos importuotojas visame pasaulyje. Kita vertus esame gan galingi. Taigi neturėtume nuolat pabrėžti tik trūkumus, turime pakreipti diskusijas ir kitą linkme, turime kalbėti apie stiprasias pusės, apie galimybę daryti įtaką. Manau, kad keitimasis nuomonėmis yra svarbus, turime stengtis atsiriboti nuo bet kokios ideologijos, ieškodami kuo geresnių sprendimų visai energetikos diplomatijai. Porą pamastymų norėčiau pasidalinti su jumis. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad energetikos politika išorės politikos dimensijoje yra labai svarbi, tačiau dar svarbiau tikriausia yra tai, kad turime pabaigti bendrosios energetikos rinkos kūrimą, nes tik tuomet turėsime stiprią bazę, kuri leis mums dėrėtis ir su tartotiniais partneriais. Pastaraisiais metais, teikiant įvairiausius teisėkuros pasiūlymus, pavyko pasiekti pažangos, tačiau Vis dėlto apie bendrą energetikos rinką kalbėti dar negalime. Norėdami pasiekti šį tikslą, turime sustiprinti įvairias sąsajas, panaikinti tokias apraiškas kaip sviruojančios energijos kainos, pažeidžiamos rinkos ir taip toliau. Turime užtikrinti saugų energijos tiekimą, o tai įmanoma tik bendradarbiaujant ir nu panaudojant visas turimas priemonės. Antra, turime užtikrinti energijos tiekimą ne tik kurdami atitinkamai didelę infrastruktūrą, tokią kaip, pavyzdžiui, viduržėmio jūros regiono koridorius, tačiau ir ieškodami kitų galimybių. kiekvienas nori dalyvauti dėrybose, tačiau dėrybose e, daugiausia rezultatų pasieksime, jei dėrybinius įgaliojimus turės ES kaip vienetas. Ir jei kalbėsime apie suskystintų dujų rinką, tai e, šias dujas turėtume pirkti iš stabilių valstybių Dažnai dujos tampa politiniu ginklu, o to tikrai neturėtume leisti. Ir pagaliau dar vienas aspektas tai yra geresnis koordinavimas pačiose valstybėse narėse. Kiekviena valstybė narė yra suvereni valstybė, ji gali pasirinkti savo energijos mišinį. Tačiau reikalingas ir tam tikras solidarumas, jei valstybė narė žiūrės tik savo interesų, visiškai nepaisydama kitų valstybių narių interesų, prasilenksime su bet kokiu solidarumu. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą susijusį su informacijos teikimu trečiosiams šalims energijos sektoriaus srityje. Ir pagaliau paskutinė mano pastaba. Norėčiau paremti komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama sustiprinti mūsų pastangas glaudžiau bendradarbiaujant su savo artimais partneriais. Mes norime sukurti atvirą ir laisvą rinką, tačiau norime gebėti efektyviai tausiai naudoti energiją, taigi reikalinga labai plati konvergencija. Ponas Buzekas apie tai kalbėjo, turėtume nuolat siekti šių tikslų. Ir pagaliau Užsienio energetikos politikoje nelengva yra kalbėti vienu balsu, juo labiau, kad didėja energijos poreikis, norime atsisakyti iškastinio kūro, e, taip pat norime atremti klimato kaitos iššūkius, dėl šių priežasčių turime um, mąstyti apie ateitį. Mūsų strategija turi būti paremta daugiametę perspektyvą. Ačiū, kolega Mizaras. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Eddig azt hittem, hogy <clears throat> én vagyok az egyetlen, aki nem olvast. Ačiū, pirmininkė. Gali būti, kad aš esu vienintelis, kuris e, neskaitė pranešimo, tačiau jei teisingai supratau, to pranešimo visai net nėra kol kas. Noriu pritardamas kolegoms pasakyti, kad e, patikėję šią užduotį Editai Hersok galime būti ramus, kad šis pranešimas yra pačiose geriausiose rankose. Aišku, mes paremsime kolegės, tenkdamiesi, kad itre savo srityje priimtų svarbius sprendimus, jo labiau, kad e, nuo mūsų sprendimų priklausys tai, kaip bus suformuotos energetikos ir užsienio energetikos politikos strategijos, kokios jos bus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, kai kurios valstybės, Slovakija, Vengrija, mm, kitos buvusio rytų bloko šalis yra labai priklausomos nuo energijos tiekėjų. Mūsų energijos importų diversifikavimas yra labai opi problema. Mes baiminamės, kad Rusijos gamtinių dujų kranelis bus užsuktas. Mes itin priklausomi nuo Rusijos eksporto. Aš nesigilinsiu į atskiras detalės, tačiau noriu pabrėžti, kad turime kurti tokias struktūras, kaip pavyzdžiui, Nabuko um, dujotekis, nes Panašios struktūros stiprina mūsų nepriklausomybę. Kitas klausimas. Užsienio politikos metmuo, matmuo energijos tiekimo srityje. Šioje srityje turime kalbėti vienu balsu. Tačiau turime nepamiršti, kad valstybės narės yra kompetentingos spręsti energetikos sektoriuje kylančias problemas. Iš ties sunku kalbėti vienu balsu, kol bendroji energetikos rinka nėra dar sukurta. Pastaruoju metu buvo pateikta pačių įvairiausių teisėjų kuros pasiūlymų, būtų gerai, jei mums pavyktų mūsų rengiamą pranešimą kokiu nors būdu integruoti į jau esamus teisėjų kuros pasiūlymus. Gaila, kad mes vis e, kažką kūrėme, kūrėme, kūrėme, o niekas nėra įgyvendinama. Nes, pavyzdžiui, strategijos 2020 tiksluose yra numatyta kova su klimato kaita, e, mažos CO2 ekonomikos kūrimas ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau e, dažnai atsitinka taip, kad rengiami pranešimai kiek prieštarauja komisijos suformuluotams strategijoms. E, čia turiuomenėje ir, pavyzdžiui, brandolinę energetiką. Aš manau, kad galbūt turėtume iš pradžių žengti mažais žingsneliais. Po Fukushimos katastrofos Europa labai sunerimusi dėl to, ar nereikėtų sustiprinti brandolinių elektrinių saugumo. Negalime nieko slėpti, negalime tylėti, turime kalbėti. Kita vertus, moksliniai tyrimai čia vėlgi yra kitas rytis. Jei norime ateityje bendradarbiauti su energetikos importuotojais, eksportuotojais, tai turėtume bendradarbiauti ir e, mokslinių tyrimų energetikos srityje. Gal tai tiesiog ir nesusijęs su saugiu energijos tiekimu, tačiau turime užtikrinti saugų energijos tiekimą, ieškodami bendrų atsakymų. Ir gal būtų galima kokį nors sakinį į, įjungti į pranešimą ir atliepiant mano nuogastavimus. Pone Kolaras Kabobinska. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis komunikatas tikrai yra puikus, jame yra daug gerų idėjų, tačiau tuo pačiu metu susidaro toks įspūdis, kad bandoma nukreipti dėmesį nuo tikrųjų problemų. Turime puikią bazę, siekiame didesnės integracijos, tačiau tikriausiai susidursime su nacionaliniais interesais, kurdami bendrą rinką. Todėl Rengdami pranešimą turėtume atkreipti dėmesį į skirtingus dalykus ir pirmiausia į galimą įgyvendinimą. Tikrai baiminuosi, kad tarp vyriausybinių dėrybų, ypač taryboje srityje, mūsų puikios idėjos nais niekais. Taigi, Pirmiausia, turėtume realiai pažiūrėti į situaciją, kokiomis priemonėmis galėtume apginti tas tezes, kurios tikriausiai bus pranešime. Aišku, keitimasis informacija, dalymasis informacija tarp vyriausybinėme lygmenyje yra labai svarbus. Tik iškyla klausimas, koks vykdymas e, būtų galimas. Trečiasis energijos paketas rodo, kaip sudėtinga įgyvendinti kai kurius pasiūlymus. Jau dabar yra pradėtos sutarties pažeidimo procedūros. Taigi reikėtų kreiptis į komisiją, kad ji apmastytų visas įgyvendinimo galimybės. Kita vertus, energetikos bendrijos išplėtimas kol kas nėra komisijos kompetencija. Valstybės narės yra kompetentingos spręsti šios klausimus. Todėl, kalbėdami apie integraciją, turime pagalvoti, ar nereikėtų suteikti kitokių dėrybinių įgaliojimų, ypač derantis PPO kontekste. Daug dėmesio pranešime bus skirta Rusijai, todėl ypač čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Dabar vyksta dėrybos su Rusija dėl trečiojo energetikos paketo, kaip žinome, dėrybos yra sudėtingos. Ir buvo išplatintas ir Rusijos darybininkų pranešimas, kuriame kalbama apie tai, kad nėra jokių priežasčių, kurios verstų Gazpromą ar kitas Rusijos įmonės taikytis prie trečiojo energetikos paketo, todėl kad tai yra europinis projektas. Turint omenyje šias aplinkybės, mūsų rengiamas dokumentas darys poveikį ir daryboms tarp ES ir Rusijos. ES nenumatytų jokių leidžiančių nukrypti nuostatų, išimčių Rusijai ar bet kokios kitos galimybės netaikyti vidaus rinkos taisyklių. Manau, kad turėtume ir toliau plėtoti pranešėjos pateiktas mintis ir ketinimus, tačiau kartu turime pagalvoti, kaip galėtume sustiprinti šio dokumento įgyvendinimo galimybės. Ačiū. Labai ačiū, kolegė Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că materiile prime au devenit deficit. Kadangi žaliavų išteklių pasaulyje mažėja, o Europos Sąjungai reikia imtis įvairiausių priemonių užtikrinant energijos tiekimo saugumą. Manau, kad svarbu, kad visi šie iššūkiai atsispindėtų konkrečioje ES veikloje Panašios nuostatos turėtų būti įtrauktos ir į sutartis su trečiosiomis šalimis. Aš manau, kad bet kokie dvišaliai santykiai tarp ES ir trečiųjų šalių turėtų apimti ir ES strateginius tikslus energetikos srityje. Tik tokiu būdu remsime tinkamą ES politiką. Ačiū. Noriu paklausti komisijos, gal ji norėtų pasisakyti trumpai, prašau. Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjai ir kitiems pasisakiusiems parlamento nariams už pozityvų požiūrį į komisijos komunikatą dėl energetikos politikos išorės dimensijos. Kaip čia buvo minėta, pirmą kartą komisija siūlo taikyti globalų požiūrį į šį klausimą. Mes pasistengėme atsižvelgti į įvairius prioritetus, pavyzdžiui, kaiminystės politika, šalis gamintojas, didelės šalis, kurios yra vartotojas, taip pat e, kylančių ekonomikų šalis. Taigi pagal tokį globalinį požiūrį mes bandėme nustatyti prioritetus ir e, diferencijuotai pažvelgti į turimų priemonių panaudojimą, tiek politinių, tiek techninių. E, norime, kad e, mūsų įvairius poreikiai atspindėtų taip pat ir partnerių poreikius. Taip pat reikia balanso tarp įvairių temų. Žinoma, kalbama apie uh, tiekimo saugumą, iškastinio kūro klausimus, kuris išliks svarbus dar kelias dešimtmečius, bet taip pat reikėtų kalbėti apie kitas, kitus dalykus, pavyzdžiui, poreikį plėtoti atsinaujinančių šaltinių panaudojimą, e, ieškoti teisinio pagrindų, keičiantis energijos su kaiminėmis, taip pat ir kitus globalius e, klausimus, pavyzdžiui, brandolinį saugumą bei kitus klausimus susijusius su išteklių išgavimu atviroje jūroje. Taigi, e, iš viso yra apie 15 pasiūlymų, aš paminėsiu du, kuriuos minėjo ir pranešėjai. Ir tai yra mūsų pasiūlymo svarbiausi aspektai. Pirmiausia, koordinavimas. Pagal komisijos pasiūlymą koordinavimas nereiškia, kad mums reikia pakeisti varsimė narių veiksmus bendrijos veiksmais. Reikia, nereikia, nereiškia, kad tai norime apriboti jų galimybės sudaryti sutartį su trečiamis šalimis ar daryti įtaką e, santykiams tarp ES ir trečių šalių privačių įmonių. Tiesiog e, reikia matyti tam tikras priemonės siekiant sustiprinti koordinavimą. Mes siūlome mechanizmą keistis informaciją tarp vyriausybių. Apie tai, tai svarstys jūsų komitetas. Mums atrodo, kad tai yra svarbu siekiant užtikrinti gerą vidaus energijos rinkos veikimą. Ir su tuo susijęs antras dalykas - tai yra testinumas. Tai yra turi būti testinumas tarp šių pasiūlymų ir Europos energetikos politikos tikslų kaip išdėstyta sutarties 192 straipsnėje. Mes norime stiprinti vidaus rinką, užtikrinti, kad jį tinkamai veiktų ir visos siūlomos priemonės yra su tuo susijusios ir tam skirtos. Mums valandu girdėti, kad pranešėja e, tai vertina taip pat labai panašiai. Labai ačiū. Ačiū. Pane Hercog, ar vėl norėjote pasisakyti? Ačiū pirmininkė. Atrodo, kad e, viskas atrodė iš pradžių, kad čia bus grožio konkursas, kurį aš laimėsiu. Gaila, kad panas Vidal Kvadras išėjo. Aš dar nerašau pranešimo dėl to, kad aš nenoriu būti krokodilas, o e, dramblys. Krokodilas turi didelį, didelės žiaunas, bet neturi ausų. O aš norėjau paklausyti, ką jūs pasakysite, todėl svarb, nesvarbu, kad galų gale pranešimas būtų na, tiesiog vienas Europos parlamento balsas. Galima vadinti tai ES energijos politika, išorės politika 2015 ar 2050, nes tai turėtų būti ilgalaikė politika. Aš lozingą pasiskolinau iš Darvino, kad nestipriausias ir neprotingiausias, o tas, kuris prisitaiko, išliks. Manau, kad tai yra svarbiausia. Europa turi sugebėti keistis, prisitaikyti prie naujų sistemų, prie naujo požiūrio. Aš visko nekartosiu, ką sakė ponia Karvalijo, ponia Valijan, ponas Vila Kvadros ar kiti. Ir na, ponas Turmesas, kurio šiandien čia nebuvo, tačiau aš su juo kalbėjausi. Kas, tai, ką sakė ponas Oilas Mesaras, tai yra brandorinis saugumas, žinias, kurias galime eksportuoti į trečiasią šalis, į kaiminės šalis, kad pagerintume Europos saugumą ir vertingos mintis, taip pat e, mokslinių tyrimų bendradarbiavimas, mokslininkų bendradarbiavimas energetikos srityje yra svarbu ir tikimės, kad mūsų pranešimas bus vienas balsas komisijai ir tarybai. Būsiu atvira kiek įmanoma ir manau, kad mes, kaip, mus, mes turime atlikti savo vaidmenį kaip Europos parlamentas ir noriu padėkoti visiems, kui pakalbėjusiam čia šiandien. So, dann darf ich mich auch bedanken. Tuomet aš irgi savo ruoštų padėkosiu, nes to dar nedariau, nepadariau. sausio 24 dieną, e, tai, tai sulauksime šio pranešimo. Taigi šis darbo atvarkės punktas aptartas, dabar šeštasis darbo atvarkės punktas - komisijos narės vizitas. Ji atvyks po 15 minučių, taigi um, būčiau dėkingas jums, jei nenaitumėte per nelik toli, nesusirenkite į didelės išvykas. Trumpa pertraukėlė

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mielos kolegės, mėly kolegos, posėdis tęsiamas. Antroji po pietinio posėdžio dalis. Sveikinu ponę komisijos narę Nelly Cross, atsakingą už skaitmeninę darbo atverkę. Nekartą keitėmės nuomonėmis kalbėjome apie bendrus projektus ir juos kartu sukūrėme. Ačiū Jums, kad atvykote pas mus, kad sutikote atsakyti į klausimus, pasidalinti savo mintimis. Taigi, žodis Jums, komisijos narė. Uh, Man didelis malonumas. Um, I'm to, I'm uh... Tikrai džiaugiuosi galėdamas sugrįžti pas Jūs, kad uh, galėtume pasidalinti mintimis apie labai įdomius pastarųjų laikų įvykius, e, mūsų skaitminiai darbo tvarkiai vystantis. Ir kalbant apie IRT, iš tikrųjų tie laikai labai įdomus. Jūsų komitetas, ponė pirmininkė, suvaidino svarbu vaidmenį kuriant pažangę Europos skaitmeninę visuomenę. Ir parlamentas ir taryba neseniai pasiekė politinį sustarimą dėl radio spektro politikos programos. Ji dabar turėtų būti priimta kitų metų pradžioje. Ta programa sustiprins e, vieningą rinką bevėliams aplikacijoms, padės geriau valdyti spektrą ir užtikrins, kad uh, E, bevėliam e, plačiojoščiam ryšiui ir e, mobilioms komunikacijoms bus pakankamai skirtas spektro. Taip pat programoje bus atsižvelgta į spektro poreikius kitose srityse ir sustiprint skaidrumą, paskirstant spektrą ateityje. Jūsų pasiryžimas siekti šio tikslo yra sveikintinas ir aš norėčiau padėkoti uh, ponui Hokmarui, e, parlamento pranešėjui ir jums, ponė pirmininkė, kurie draugė su kitais šio komiteto kolegomis praleidote gana daug nakties valandų per mūsų trialogo posėdžius. Ir tai leidžia man perėti prie kitų svarbių projektų, apie kuriuos mes dabar galvojame. Kalbu apie tarptinklinio ryšio būsimai reglamentą. Jūs žinote mano pasiryžimą, kad galima būtų pasiekti ženklių ilgalaikių struktūrinių pokyčių tarptinklinio ryšio rinkoje mums reikia pasiūsti labai aiškę žinę. Ir tai yra labai svarbu jums, kad e, jūs išgirstų mūsų piliečiai mūsų vartotojams, reikia labai aiškių kontraktų sąlygų, kad būnant atostogose užsienyje jų mobilus ryšys nekainuotų brangiau negu kad pačios atostogos. Bet mes turime gydyti lygą, o ne vien maskuoti simptomus. Mums reikia ilgalaikių sprendimų konkurencija iš tikrųjų rinkas kitose, e, kainas kitose rinkose sumažino, e, tokiuose kaip e, kelionės oru. Vadinasi, jos gali sumažinti ir tarp tinklinio ryšio kainas. Taigi, kol nerasime struktūrinį sprendimų, mums reikės taikyti kainų ribas. Mes turime jas taip pat įvesti ir duomenų ryšio srityje. Bet uh, jos turi būti nustatytas, tos ribos turi būti nustatytos tokiu lygmeniu, kad netrukdytų konkurencijai. Per nelik žemos ribos, kaip rodo mūsų patirtis, nebus veiksmingos. Mūsų patirtis taip pat pademonstravo, kad e, ribos nėra visas atsakymas. Kad e, atvertume rinkas e, ir iš tikrųjų suteiktume vartotojams pasirinkimą, E, kainų reguliavimas neturi stabdyti konkurencijos. Aš e, vertinu jūsų paramą e, pasiūl, mūsų pasiūlymams. Aš žinau, kad yra keliama nemažai techninių klausimų, klausimų apie atskirimo struktūrinę priemonę. Ir aš turiu pasakyti, kad mes dabar analizuojame įvairius įgyvendinimo sprendimus ir e, diskutuojame dėl tos Europos elektroninio ryšio reguliavimo agentūra. Bet kuriuo atveju techniniai sprendimai, kurie leistų vartotojams laisvai pasirinkti ir skatintų konkurenciją, yra mums priimtini. Mums svarbu e, pasiekti sutarimo po pirmo svarstymo ir užtikrinti, kad e, naujasis reglamentas įsigalios iki baigiant galioti dabartiniam reglamentui, tai yra iki kito birželio. Ir aš tikiuosi, kad tą sprendimą jūs surasite, nes kitaip atsiras spraga reguliavime ir vartotojai pamatys, kad tas e, apsaugos tinklas dingo. Ir tada e, mums reikės ilgiau laukti konkurencijai, e, atsirasti ir vartotojų galimybėms pasirinkti atsirasti. Dar e, vienas svarbus projektas, e, dėl kurio mes dabar e, kalbamės, yra ENISA. Kaip jūs žinote, mes siekime agentūrą padaryti kuo veiksmingesnė, mums reikia paremti ES institucijas, valstybės narės ir apskritai visuomenę, joms siekiant saugesnio interneto. Visų pirma, čia ENISA turėtų sugebėti pritraukti ir išlaikyti geriausius e, interneto saugumo ekspertus Europoje. Ir antra, Enisas personalas ir suinteresuotose šalis turi turėti pačias geriausias sąlygas palaikyti santykius tarpusavyje. Nuo spalio pradžios Enisoje pradėjo veikti mobili paramos grupė, kurios bazė yra Atenuose ir jie padeda valstybėms narėms sustiprinti savo interneto saugumo gebėjimus. Aš esu ir, ir jau yra teigiamų poslinkių šitoje srityje. Aš e, esu tikra, kad Europos parlamentas e, dabartinėme teisėkuros procese yra pasirengęs ir sugebės surasti sprendimus, kurie padidintų agentūros veiksmingumą ir patrauklumą tame tarpe ir per e, tam tikrus mechanizmus, kurie leis e, tai mobiliai grupiai veikti iš Atenų. E, mes ketiname paruošti pakeistą pasiūlymą šiuo, šią temą dar iki tarybai apsisprendžiant dėl to. Interneto E, saugumą mes galime užtikrinti tik tai bendru, e, įgyvendindami bendrą požiūrį e, ir tai turėtume daryti europinių lygmenių. Man bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl Enisas ir palūkėsiu, kol jis įsakys dėl šio klausimo. Uh, E, taigi, e, kalbant apie strateginės e, iniciatyvas, interneto saugumo srityje iki 2015 metų mes ketiname įgyvendinti labai stipres gynybinės linijas, kurios leistų atremti interneto išpolius ir trikdžius. Ir žinoma, kadangi tie išpoliai e, nepripažįsta sienų, mums labai svarbu bus palaikyti ir tarptautinį bendradarbiavimą. Mes turime dirbti su trečiosiamis šalimis, e, kad nebūtų e, saugių prieglopščio vietų tiems, kurie užpuldinėja internetą. Ir, kas yra labai svarbu, mes turime apginti ir pažeidžiamus vartotojus, kad internetas būtų geresnė vieta E, vaikams. Tai vienas iš mūsų skaitminės darbo tvarkių prioritetų. E, Saugaus interneto programa jau įkūrė e, Europos mastu saugos interneto centrus. Tačiau skaitmeninė erdvė labai greitai evoliucionuoja, tai turime daryti ir mes. Dabar vaikai gali prisimti prie interneto nuo e, maždaug 7 metų amžiaus, e, prisijungti ir iš savo mobilių telefonų, iš e, žaidimų konsolių ir iš savo kompiuterių. Ir šiame kontekste komisija artimiausiais mėnesiais pateiks savo Europinės strategijos projektą, kuris leis užtikrinti saugų internetą vaikams. Strategija turės aiškius tikslus e, ir remsis e, politikos priemonių krepšeliu, kur labai svarbus elementas bus savireguliavimas. Aš e, kreipiausi į informacinių ryšių technologijų įmonių vadovus, kad jie sustiprintų savo pastangą šitoje srityje Kad e, įgytume pasiva, e, vartotojų pasitikėjimą, labai svarbu užtikrinti, kad internetas bus saugesnis. Ir ypač tai aktualu, kai kalbame apie internetinius sandorius. E, ir mes galvojame, kad tik tai jeigu įvesime paneuropinį mechanizmą, kuris užtikrins elektroninį identifikavimą, autentifikavimą ir parašą, mes galėsime pasiekti proveržio šitoje srityje. Todėl e, kitų metų e, antrame ketvirtyje aš pateiksiu teisinės priemonės, kad ir piliečiai, ir verslas galėtų pasinaudoti savo e, elektroninę tapatybės kortelę prisijungdami prie internetinių paslaugų. E, viešųjų paslaugų pakartotinis vartojimas sudaro didžiulę rinką, e, kurios vertė dabar yra apie 30 milijardų eurų. Tačiau netiesioginė nauda galėtų siekti ir 140 milijardų. Tad e, tas pranašumas, kurį atneša tokių duomenų iš naujoviškas panaudojimas, yra matuojamas ne vien pinigais, jį galima suprasti ir kaip piliečių dalyvavimą politinėme gyvenime, skaidrumo stiprinime, atskaitomybės stiprinime. Todėl mes ir rengiame ES atvirų duomenų strategiją. Aš pasiūlysiu e, pakeitimus e, direktyvoje, kuri reglamentuoja viešų, viešojo sektorio informaciją ir atnaujinsiu pačios komisijos taisyklę šitoje srityje. E, kitais metais mes e, atidarysime pačios komisijos atvirų duomenų portalą, kur komisijos e, ištekliais galės naudotis visi, kas tik tai nori. E, IRT sektorius e, taip pat turi labai didelį ir stiprų ekologinį komponentą. Mes galime prisidėti prie kovos su klimato kaita, sumažinti e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas 15 procentų. Siekdami šių tikslų, radio spektro politikos programa analizuoja galimybę suteikti spektrą išmaniems energetikos tinklams ir išmaniems, išmanioms apskait komisija ruošiasi pradėti viešasias konsultacijas, e, kad galima būtų e, išanalizuoti spektro poreikius šiems tikslams. E, po tų viešųjų konsultacijų ir atlikus poveikio įvertinimą aš apsispręsiu, Ar komisija renks iki kitų metų pabaigos savo komunikatą? E, siekiant pažangos IRT srityje labai svarbu remtis mokslo tyrimais. Mūsų pasiūlymai dėl ES biudžeto 2013 metų atspindi mūsų ambiciją ir toliau investuoti į Europos ateitį, remiant mokslo tyrimus ir inovacijas. Tas mūsų naujas požiūris e, atsispindi programoje Horizontas 2020 ir jį remia visas suinteresuotose šalys. Ši programa e, numatys e, tris labai svarbius aukšto lygio tikslus. Visų pirma, iššūkių kylančių visuomeniai sprendimas. Antra, e, lyderystės pramonėje užtikrinimą ir E, aukščiausio lygio mokslinės bazės sukūrimą. Kad galima būtų pasiekti e, kuo didesnio, kuo didesnio poveikio, mes turime Horizon 2020 finansavimą e, naudoti kartu su kitais ištekliais. Mes čia turime pabrėžti IRT e technologijų poveikį atveriant pažangą ir kitose srityse. E, Mes turime supaprastinti prieigą, sumažinti administracinę naštą ir pritraukti geriausius mokslininkus ir novatariškiausias įmonės. Tam reikia paprastos programų architektūros, e, vieno taisyklių rinkinio ir paprastesnio finansavimo. E, Horizon 2020 taip pat sieks panaudoti viešųjų sektorių partnerystę. Ir tai pareikalaus e, stipresnių įsipareigojimų iš valstybių narių, kai kalbam apie finansinius įsipareigojimus ir nacionalinių procesų suderinimą. Žinoma, negalime ignoruoti to, kas vyksta aplink mus. E, Europai e, dabartiniai laikai ekonominė prasme yra sunkus, bet tai nereiškia, kad mes neturime veikti. Atvirkščiai, mums reikia sukurti tvirtą mechanizmą, kuris veiktų ir po dabartinių ekonominių vargų. Ir iš tikrųjų aš matau tunelio gale šviesą. IRT sektorius yra vienas iš tų nedaugelio, kuris užtikrina labai reikalingą augimą. Dabar turime galimybę tam suteikti naują stimulą. Ir būtent todėl aš norėčiau dabar pakalbėti apie labai e, svarbų naują tiesiekuros pasiūlymą, kuris vadinasi Connecting Europe fondas. E, jūs atsiminate, kad mes turime išsikėlę tikslą Every European Digital ir mes galvojame, kad jis yra e, labai svarbus siekiant inovacijų ir augimo. Mes turime užtikrinti, kad e, kur jūs bebūtumėte, kokių e, jūs beturėtumėte įgūdžių, jūs turite turėti prieigą prie e, aukštos kokybės ir prieinamos infrastruktūros. Kad tai padarytume, Europa turi daug investuoti į spartų spartaus interneto infrastruktūrą. Tačiau e, Connecting Europe fondas e, nori e, pasiremti daug didesnių investuotojų ratu. Tame tarpe pritraukti institucinius investuotojus, įrangos gamintojus ir viešasias įstaigas. E, mes manome, kad e, e, įgyvendinta fondo veikla leis mums pasiekti tuos tikslus, kuriuos susibrėžėme iki 2020-ųjų. Kalbant apie skaitmeninę šio fondo dalį, reikia skirti du tikslus. Tai yra a, aukštos spartos plačiajuoščio ryšio užtikrinimas ir a, e, Antras tikslas būtų e, viešųjų e, paslaugų iš internetą. E, kol kas tos paslaugos sustoja ties sienomis. Turime padaryti, kad jos būtų prieinamos visoje ES visiems. Mes siūlome investuoti 9 milijonus ES lėšų į skaitmeninę infrastruktūrą. Ir tikimės, kad iš tų 9,2 milijardų 7 e, e, e, milijardai bus panaudoti kaip svartas, panaudojant naujus finansinės priemonės, kad galima būtų surinkti nuo 50 iki 100 milijardų eurų sparčiam plačiajuošiui internetui ir jo infrastruktūrai. Ką tai reiškia, kai kalbame apie tokius pinigus? Tai reiškia, kad apie 45 milijonai namų ūkių arba apie 100 milijonų piliečių ir vartotojų bus prisijungę prie spartaus plačiajuošio interneto e, tokių ES veiksmų dėka. Na, o likę pinigai e, parems Europos e, visuomeninės paslaugas. Aš e, žinau, kad bus nelengva įtikinti valstybės nares ir regionų valdžią e, išleisti e, pinigus investicijoms į IRT. E, tačiau e, dabar, kai ekonomika e, sunkiai vystosi, IRT e, žada labai gerą investicijų gražą Ir ta nauda, palyginant su investicijomis kitose srityse, čia e, gali būti dešimteriopa. Tad aš e, raginu jūs e, tokią teigiamą žinę parvežti savo, e, į savo šalis e, ir prisidėti prie Europos atsigavimo. Mes turime suvokti, ponė pirmininkė, kad e, mes e, skaitminę darbo tvarkę turime stumti į priekį e, plačiai konsultuojantį su visomis suinteresuotomis šalimis. E, mes ir toliau spręsime tas problemas, kurios yra susijusios su fragmentuotomis nacionalinėmis politikomis, kur reikia koordinuoto ES požiūrio. E, skaitmeninė asamblėja 2012 irgi prisidės prie tokios mūsų skaitmeninės darbo, e, e, darbo tvarkės peržiūros. Aš džiaugiuosi, kad šis komitetas, įtarė komitetas, sutiko organizuoti tokią skaitmeninę asamblėją parlamente. Ar galime e, surasti kokių nors e, sėkmės istorijų, kurios galėtų mus įkvėpti, kai kalbame apie skaitmeninę asamblėją? Aš norėčiau, kad e, tokių istorijų būtų daugiau, kad jos galėtų įkvėpti kitus ir tokiu būdu mes suartintume savo ryšį su piliečiais, pademonstruotume jiems konkrečius pavyzdžius, kaip skaitmeninė darbo tvarkė keičia kiekvieno europiečio kasdienį gyvenimą. Pane Fras, visų kolegų vardu dėkoju Jums už išsame informaciją. Pirmiausia, dėl tarptinklinio ryšio debatai jau vyko ir man susidarė toks įspūdis, kad visi kolegos pageidauja to naujo technologinio kelio, nes būtent jis atveria didžiasias galimybės. Dėl Enizos aš e, tikiu, kad ir čia galima mūsų parama. E, kartais sudėtinga debatuose um, kalbėti objektyviai, turint omenyje, kad reikalingi aukštos kvalifikacijos darbuotojai tokiai agentūrai. Kartais mūsų debatus nuspalvina e, emocinės nuotaikos. Tačiau turėtume vis dėlto nepamiršti esmės, e, turime lankščiai vertinti galimas bendradarbiavimo galimybės. Pirmiausia, ponė Del Castillo. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė už tai, kad jūs atvykote ir supažindinote mūsų 2012 metų komisijos darbo problemą. Jūs kalbėjote apie Horizon 2020. Mes e, atlikome, tiksliau jūs atlikote išsamų tyrimą, nušvietėte mums būsimas perspektyvas ir aptarėte tas temas, kurios mums yra svarbiausias. Tai yra bendrai turime ieškoti atsakymo į klausimą, kaip būtų galima padidinti e, ryšių ir informacinių technologijų sektoriaus konkurencingumą. Vertinant 2011 metų darbus, komisijos pasiūlymus e, darbą Europos parlamente, e, tikriausiai pastebėsite, kad sutarėme e, su taryba ir pasiekėme bendrą konsensusą, ypač plačia juoščio ryšio teisės aktų srityje. Tai buvo gan e, svarbus pasiūlymas, dėl kurio susitarti reikėjo greitai. Ir e, taryba akcentavo saugumo aspektus, e, taip pat kartu turėjome analizuoti tiek tartinklinio ryšio paketą, tiek Enisos klausimus. Visi šie klausimai domina ir mūsų piliečius. Bendrai vertinant 2011 metų veiklą, aš ją vertinu teigiamai. Tuo tarpu 2012 metais reikalingi dar greitesni mūsų žingsniai. Turime sukurti tokius elementus, kurie taptų pagrindų informacijos ir, e, ir ryšių technologijų sąrangoje. Turime ir toliau plėtoti plačiajuoščio ryšio technologijas, e, interneto spartos galimybės. Ir jei atvirai Tai mane nustebino tai, kad pasigėdau vieno ryšio, vieno, ram, vieno ramščio, cloud computing, nuotolinio išteklių valdymo kompiuterijos. 2012 metais turėjo būti aptartas būtent šis klausimas, tačiau ar ne per vėlai numatėte e, šios priemonės įdėgymo galimybę? panašu, kad dabar mes ne tik vėluojame, tačiau kažkodėl vėlgi nekalbame visai apie šią temą, nes jūs nepaminėjote šio dalyko pristatydama 2012 m. komisijos darbo programą. Dėl įmonių konkurencingumo, ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo. Vis dėlto panašu, kad naujos nuotolinio išteklių valdymo kompiuterijos cloud computing galimybės atveria ir naujus augimo stimulus. Uh, dalis biudžeto išteklių JAV yra skiriama e, šios kompiuterijos technologijų dėgymui. Tuo tarpu Europos Sąjungoje aš vis dėlto pasigendu komisijos iniciatyvos. Būtina strateginė bazė. Aš tikrai nesitikiu greitų teisėjų kuros pasiūlymų, tačiau uh, E, būtina strateginė bazė, strateginis pagrindas dėl nuotolinių išteklių valdymo kompiuterijos. Būtent šis aspektas kelia didelį susirūpinimą. Visos kitos temos e, labai aiškios. Aš pasigėdau tik Mm, šio mano minėto ramščio, kurio, kuriam nesant mano supratimu subirės visas mūsų pastatas. Ačiū, pane Hol. Ačiū. Noriu paklausti dviejų dalykų - skaitmeninė rinka ir mobiliosios satelitinės paslaugos. Buvo malonu išgirsti apie tai, kaip jūs kalbėjote apie e, skaitmeninę rinką, kuris svarbi augimui, ir kad tarpvalstybinių kliučių panaikinimas būtų svarbus. Jūs minėjote keletą svarbių iniciatyvų, pavyzdžiui, radio dažnių politikos programa ir elektroninių parašų, e, Europos sujungimo priemonės, vaikų strategijos internete klausimus. Noriu paklausti, ar komisija siūlo e, pateikti kelio žemėlapį, būtent numatantį, kaip šimtų procentų būtų galima užbaigti skaitmeninę bendrąją rinką ir kartu sujungti tas visas iniciatyvas, kurios jau yra pateiktos ar bus greitai pasiūlytos. Ir antra, dėl judriųjų satelitinių paslaugų. Neseniai taryba patvirtino sprendimą dėl detalių, koordinuojant e, taikymo taisyklės, e, gyvenimo taisyklės e, judrių socialinių paslaugų, siekiant paspartinti tuos sprendimus ir koordinuoti valstybių narių veiksmus. Gal galėtumėte ką nors pasakyti apie tai, koks bus to tarybos sprendimo poveikis? Ar būtų įmanoma uh, greičiau e, eiti pirmin, turint galvoje, kad mes jau atsiliekame nuo grafiko, nuo gyvendinimo termino, kuris turėjo būti 2011 e, metai. Na ir be to, šiuo metu koridoriuose daug e, šnaždasi apie tai. Kokios jūs manimų būtų pasakmės to, jeigu jūriosios satelitinių paslaugų licencijos turėtojas nuspręstų parduoti palidovą užsienio bendroviai, bendroviai iš trečiosios šalies, kuri nebūtų ES e, narė. Kokios viso to būtų pasiekmes hidriųjų palidovų paslaugų teikimo sprendimo įgyvendinimui? Ar bū, galėtų komisija imtis veiksmų, siekdama užtikrinti, kad vartotojai ES nepatirtų žalos e, dėl tokio veiksmo? Toliau kolegė Merkis. Ačiū komisijos nariai, kad jį atvyko pas mus papasakoti apie kitų metų planus. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, dėl skaitminės vidaus rinkos. E, ji dar neveikia, visiškai ne. Ir vienas iš klausimų būtų apie tarptinklinį ryšį. Šioje srityje yra patikta tam tikrų pasiūlymų. Na, aš suprantu, kad, kad negalime to jau pat pasiekti optimalios situacijos, tačiau norėčiau sužinoti, kada galėtume tikėtis tos uh, optimalios situacijos ir kada turėsime e, aiškę tarptinklinio ryšio rinką Europoje. Na, aišku, kad reikia eiti pamažu, bet pagaliau reikėtų sukurti bendrą Europos tarifą ir baigtą. Įdomu, kada pasieksime tokį etapą. Tuomet iš tikrųjų sukurtume e, vidaus skaitmininę rinką neįsivaizduojama vidaus rinka skaitminėje erdvėje, jeigu negali naudoti savo mobilaus telefono ar pasiekti skaitminę literatūrą ir panašiai, jeigu tokia rinka yra blokuojama. Tuomet negalima kalbėti apie skaitminę Europos rinką. Aš suprantu, kad reikia atsižvelgti į vairius argumentus, tačiau norėčiau sužinoti, kokie tiksliai yra jūsų planai. Taip pat kalbėjote apie saugumo internete vaikams užtikrinimą. Aišku, kad visi mes to norime, tačiau klausimas yra, kaip tai padaryti. Jūs sakote, kad dirbate ties šio klausimu jau septynerius metus, labai gerai, bet tuo pat metu. Tai yra, jūs sakėte, kad septynmečiai jau gali e, naudotis internetu, tačiau reikia užtikrinti, kad kažkas juos prižiūrėtų, apie tai reikia taip pat galvoti. Na ir dar vienas konkretesnis klausimas. Europos inovacijų partnerystė, kurią pradėjote įgyvendinti su komisaru Dali, taip pat aktyvus senėjimas ši tema pradėta prieš keletą metų plėtoti. Norėčiau sužinoti apie rezultatus. Gal galėtumėte papasakoti apie tai, galbūt ne šiandien, gal kitą kartą. Ar yra kas nors suplanuota kitiems metams šioje srityje? Na ir pagaliau elektroninė vyriausybė. E, visi kalbame apie tai, visi daug apie tai girdime, tačiau kas tai yra iš tikrųjų, tai yra labai plati, kon, e, plati savoka, ką jūs ketinate daryti šioje srityje. Ponas Čičesteris. Labai ačiū pirmininkė. E, Labadiena, komisijos narė. Labai malonu Jūs matyti. Norėčiau paliesti dvi temas. Pirmoji yra mūsų draugė Enisa. Ir aš pritariu Jūsų nuomoniai dėl šios agentūros ir tikiuosi, kad pavyks pagerinti jos veiklos efektyvumą ir jos darbuotojų darbo sąlygas. Manau, kad e, tiems e, dviems tikslams pritarė dauguma komiteto. Tačiau viskas slypi detalėse. Ir mūsų diskusijos tęsiasi dėl kai kurių naujo, naujų įgaliojimų aspektų. Ypač šiek tiek diskutuojama apie įgaliojimų trukmę. Mes vis dar apie tai kalbame. Na ir Aišku, vyksta diskusijos ir dėl agentūros vietos ir jos veiklos vietos, tai yra gana karšta tema. Galiu pasakyti, kad neformaliai diskutavome su Graikijos valdžia prieš keletą savaičių apie tai, bet, bet dėl esamų aplinkybių Graikijoje prieš dvi savaitės nenuostabu, kad tos diskusijos nebuvo e, baigtinės, tačiau atsirado galimybė bent jau e, atnaujinti tas diskusijas e, per daug nelaukiant. Mes analizavome kolegų pakeitimus dėl agentūros užduočių ir tikslų pakeitimų agentūros ir bandysime tas užduotis dar suderinti ir pabandyti išvengti dubliavimuose. Todėl mes nusprendėme atidėti balsavimą komitete ir pratesti terminą, kad pakankamai turėtume laiko aptarti e, šios dalykus ir kitus, kai kurios kitus aspektus e, mano pranešime, kad galėtume rasti geresnį sprendimą. Tikriausiai pasistengsime tai padaryti sausio mėnesį. Galbūt e, šiek tiek pailsėję po atostogų galėsime e, kažkaip susitarti. Tai yra toks e, situacijos pristatymas apie tai, kokia yra dabar situacija. Norėčiau pakalbėti apie tarptinklinį ryšį. Na, mes pritarėme pasiūlymui atskirti paslaugų tiekimą savo šalyje ir kitoje šalyje, tačiau norėčiau įspėti, kad įsileidimas, įskišimas į techninės detalės e, tai aš esu kalbėjęsis su e, pramonės atstovais apie techninės detalės tokio atskirimo. Tai yra tikrai sudėtingas klausimas, tačiau tai yra labai svarbu. Mums reikia rasti būdą, kaip e, padidinti konkurenciją rinkoje. Ir ne visiškai esu įsitikinęs, kad ankstesnis e, tarptinklinio ryšio reglamentas tai padarė. Jis, e, jam pavyko apsaugoti šiek tiek vartotojus nuo to seno priešo sukretimo gavos sąskaitą, bet riba, kainų riba yra tik tai riba. Dėl to nebūtinai operatoriai pradėjo daugiau konkuruoti ir teikti geresnės paslaugas už mažesnę kainą. Aš esu įstikinęs, kad visi norėtume tokio tikslo pas, pasiekti, tačiau e, kaip, kaip jį pasiekti dar neaišku. Na, pabandykime tą atskirimą, galbūt tai yra konstruktyviausias požiūris ir noriu pagirti komisiją, kad jį tokį pasiūlymą pateikė. Ačiū. Pone Madurėl. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, sveikinu atvykus į mūsų komitetą, sveikinu Jūs frakcijos vardu, dėkoju už pristatymą ir Jūsų pastabas. E, su daugumai iš jų mes sutinkame. E, norėčiau du dalykus pasakyti kalbant apie tas problemas, kurias mes čia parlamente ketiname spręsti. Ir e, apie kurias galbūt čia dar nekalbėjome. E, tinklo neutralumas, pavyzdžiui. Mes priėmėme rezoliucijoje, kur pasisakome už interneto e, neutralę prigimtį kaip inovacijų varomąją jėgą, kaip kad pasakyta telekomo pakete. Ir ten rezoliucijoje mes nagastaujame dėl kai kurių e, veiksmų, kurie gali užblokuoti prieigą prie m, mm, interneto paslaugų, mažinti konkurencingumą ir e, pakirsti interneto neutralumą. Tad e, mano klausimas toks po to, kai atliksite šio reikalo analizę, ar komisija ketina pateikti pasiūlymų dėl veiksmų, teisėkoros pasiūlymą ar kažką panašaus, nes jeigu tai paliksime valstybėms narėms, tai tada e, atsiras visiškai skirtingi teisiniai mechanizmai, kurie neleis sukurti vieningos e, skaitmeninės rinkos. Dabar kibernetinis saugumas, minėjote ENISA, parlamentas e, užsienio reikalų komitete rengia savo nuomonę. Šiuo klausimu tas pats pasakytina ir apie Lybę komitetą. E, Ketinimą e, paskirti naują agentūros direktorių eina kalba apie nacionalinės teisės aktų skirtų kovai su tais, kurie organizuoja kibernetinius išpolius e, apsaugą. Kai kurios iš tų priemonių pasiteisina, kitos e, ne visiškai. Tad galbūt jūs galėtumėte parengti europinę strategiją, nes tai būtų svarbus žingsnis siekiant saugesnio interneto. Užsienio reikalų komiteto nuomonėje konkrečiai yra siūloma sukurti naują pareigybę kibernetinio saugumo koordinatoriaus pareigybė, kad jis galėtų integruoti ar koordinuoti bet kokias iniciatyvas e, ar veiksmus, kurių imasi skirtingos Europos institucijos šioje srityje. Ką manytumėte apie tokios pareigybės įsteigimą ir kur galėtų toks pareigūnas e, įsikurti e, kurios suinteresuotos šalis būtų atsakingos už e, tokią pareigybę. Tarp tinklinis ryšys. Sutinku su jūsų pastabomis, sutinku, pritariu ir pirmininko išsakytomis mintis mūsų frakcijos vardu. Mes taip pat pasisakome už spartų sutarimą. Na, o kalbant apie programą Horizontas 2020, Mes visada pasisakėme už tai, kad e, lygios galimybės turėtų būti pagrindinis e, skaitmeninės rinkos ramstis, kad galima e, būtų sukurti veiksmingą europinę skaitmeninę rinką. Jūs išanalizavote tas problemas, už kurias jūs atsakote, padarėte tai labai aiškiai. Tad aš e, turiu štai kokį klausimą. Informacijos ryšių technologijos e, sudarys e, Horizontas 2020 gana svarbę dalį. Bet kaip jūs panaudosite šią programą, kovodama su ta skaitmeninė atskirtimi tarp skirtingų valstybių narių? Pane Valien. Dėkoju, ponė Pirinkė, ponė komisarė, ačiū, kad atvykote ir kad diskutuojate su mumis. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, labai vertinu jūsų pradėtas politinės e, konsultacijas e, dėl kainų ir dėl prieigos nediskriminavimo vertinu tai, nes manau, kad tai yra drasus žingsnis sprendžiant šią problemą. E, dabar kalbant apie mm, e, skaitmeninės darbo tvarkės 2012 m. darbo planą, tai jame tos viešos konsultacijos e, neminimos ir nenumatoma, kada bus paskelbtos tokių konsultacijų rekomendacijas. Mm, mano klausimas, kodėl tai nepaminėta? Kiek aš suprantu, rekomendacijos šią temą suvaidins svarbu vaidmenį, užtikrinant, kad plačiai juostis ryšys būtų prieinamas ir kad tai e, suteiks tinkamus stimulus kuriant kitos kartos tinklus. Kitas dalykas, ar komisija turi ketinimų imtis konkrečių veiksmų pagal darbo programą, e, tobulinant e, vieningą ryšių rinką verslui, nes tai gali būti rimtas stimulas produktivumui didinti dabar e, šiais laikais, kai mes norime Europoje paskatinti augimą. Kalbant apie tarptinklinio ryšio reglamentą, kurį pasiūlė komisija, aš jau turėjau galimybę jums pasakyti, kad aš pasisakau kaip ir jūs už struktūrinius sprendimus, bet galbūt nebūtinai jis galėtų būti vienas iš tų trijų pasiūlytų Bet kuriu atveju tai turėtų būti struktūrinis sprendimas. Ir mano klausimas yra štai koksai. Jeigu mes atskirsime tarp tinklinio ryšio paslaugas, mes vis dar uh, um, išlaikome sąsajas nacionalinių lygmenių. Kitaip sakant, kodėl uh, vartotojas uh, negali uh, pasirinkti kitą tarptautinio ryšio paslaugų tiekėją e, kitoje valstybėje narėje, negu kad savo valstybėje narėje. Tad e, man įdomu, kodėl jūs e, tokio sprendimo neįtraukėte. Na, o dėl viso kito mes komisiją visada remiame IRT klausimais, nes galvojame, kad jie yra labai svarbus. Ačiū komisijai. O kolegė Kavajau. Pana kolegė Kavalijo. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisijos nariai už labai išsamų 2012 metų komisijos darbų pristatymą. Dėl horizonto 2020 džiugu, kad jūs numatė labai paprastas taisyklės, paprastą sąrangą. Uh, Taip pat jūs kalbėjote apie derinimo ir sinergijų paieškos galimybės e, ieškant finansavimo iš struktūrinių fondų. Noriu paklausti apie prioritetus. Jūs kalbėjote apie horizontą 2020, taip pat apie IRT ir kitas prietaikas, e, kurios būtų galima kurias galima naudoti energetikos sektoriuje, kaip pavyzdžiui pažangieji tinklai ir taip toliau. Šias technologijos yra svarbios ES įvairiose sektoriuose, transporto taip pat. Gal galite paminėti, kokie prioritetai numatyti horizonte 2020 IRT er srityje? Informacinės ir ryšių technologijos e, yra pagrindas ateities pažangai ir jau dabar sulaukime puikių rezultatų. Kaip Fiona minėjo, jau dabar pasigirstama kai kurių šnapždėsių koridoriuose, kad bus e, daromi tyrimai Europos tyrimų taryboje blogoji pusė yra ta, kad panaikinamas ryšys su IRT. Prietaikomis. Gal galėtumėte tarti keletą žodžių apie šias sąsajas, kaip jūs įsivaizduojate, kaip atrodytų tolesni darbai šioje programoje? Pone Toja. Ačiū. Noriu padėkoti komisijos nariai. Su dideliu susidomėjimu išklausiau jūsų pasiūlymų. Dar noriu pasitikslinti kai kuriais klausimais. Pirmiausia, skaitmeninė darbo tvarkė. Pirmasis skyrius. Čia kalbama apie apie naują kategoriją e, skaitmeninių teisių srityje. Vartotojų apsauga yra e, nuostata, kuri turi būti įtvirtinta visose teisės aktuose, tačiau kartais kalbame apie vaikus, kartais apie vartotojus, kartais apie pilietės ir piliečius. Taigi, ši iniciatyva, pagal kurią turėtų būti įtvirtintos visos tos teisės, kol kas dar nėra aiški, nieko apie tai negirdėjau. Jūs kalbėjote ir apie kitą iniciatyvą, Connecting Europe, jungiant Europą. Mes jau išklausėme komisijos programos pristatymą. O kalbant apie finansinės priemonės, jūs manęs neįtikinote. Mes pirmiausia turėtume suvokti, ko mes siekiame, turėtume suvokti apimtis, apie kokį žmonių skaičių kalbame, kiek namų ūkių, kiek šeimų gali tikėtis prieigos prie plačiajuoščio tinklo ko siekiame, kokie tikslai. Gal galėtumėte daugiau informacijos suteikti šioje srityje. Buvo kalbama ir apie sverto funkciją ir neaišku, ar čia yra um, faktas, ar tai yra siekiai, kuriuos jūs numatote 2012 metams. Mes tikime jūsų priemonėmis, tačiau būdami savo piliečių atstovais vis dėlto kritiškai turime vertinti jūsų teikiamas priemonės. Norėčiau paklausti, kaip jūs konkrečiai įsivaizduojate, kaip bus galima taikyti jūsų priemonės. Noriu paprašyti kolegų kalbėti trumpiau, todėl kad pusę šešių turime baigti diskusijas. Ponas Grote. Kalbėsiu trumpai. Buvo kalbėta apie skaitmeninę darbo atvarkę, pažangiųjų e, telefonų kuriejai um, apsilankius jų tinklavietėje teigia, kad kai kurių produktų e, nebegalime nusipirkti. Kartais susidurėme su tokiomis žinutėmis, kad, pavyzdžiui, negalime pasinaudoti kai kuriomis skaitmeninėmis paslaugomis arba negalima siūsti, pavyzdžiui, e, muzikinės žinutės iš vienos šalies į kitą ES šalį. Aš nežinau, ar jūs esate ta moteris, kuri e, gali stengtis apsaugoti šias e, teises. Praėjusią savaitę Strasbūrę e, patvirtiname rezoliuciją dėl tinklo neutralumo, interneto neutralumo. Manau, kad dabar atsiveria naujos galimybės užtikrinti savo teisės. Manau, kad pirmiausia turime užtikrinti tinkamą aplinką. Kalbant apie tinklo neutralumą, neturime tik sukurti įspūdžio, kad e, tas neutralumas egzistuoja. Pavyzdžiui, Niderlanduose būta toks atvejis, kai įstatymo leidėjas e, buvo priverstas įsikišti apsaugant e, duomenis perdodamus judriuoju ryšiu. Ar ES ši problema yra išspręsta ir kaip vertinamas Niderlandų valdžios įsikišimas? Manau, kad turime kalbėti apie pagrindinės teises. Mūsų vartotojai neturi baimintis pirkti internetinėje erdvėje. Tačiau kartai susidaro toks įspūdis, kad komisijoje, ir aišku, komisijos narė yra atsakinga už tą sritį. Taigi kartais būtent komisijos diskusijos kursto baimę Aš manau, kad baimė retai kada būna geras patarėjas, todėl noriu paprašyti, kad kartais diskusijose ir jūs tartumėte griežtą žodį, bandydami panaikinti, išsklaidyti kai kurias baimės elektroninės prekybos rytyje, nes priešingų atveju e, kris pasitikėjimas bendrają skaitmeninę rinką. Taigi, dar kartą du mano klausimai. Tinklo neutralumas siekiant ekonominio augimo, e, taip pat skaitmeninių paslaugų teikimas visose ES šalyse ir e, pažangių produktų teikimas į rinką. Ačiū. Noriu draugiškai pastebėti, kad ponia komisijos narė turi suspėti ir atsakyti jūsų klausimus. Dar du klausimai, ponia Hersok. Ačiū pirminkė, kalbėsiu trumpai. Visi teisėkoros klausimai jau užduoti. Man įdomiau būtų išgirsti apie sunkiausią dalį, apie moterų vaidmenį. Financial Times laikraštyje buvo straipsnis apie 50 e, moterų vadovių Labai mažai iš jų iš Europos, mažai iš skaitinio pasaulio, nors e, skaitinės technologijos skirtos tiek vyrams, tiek moteriams. Manau, kad laikas išlysti iš garažo. Manau, kad komisarė Krūz pateikė puikią iniciatyvą dėl moterų IRT. Aš noriu papropaguoti ir pareklamuoti šią iniciatyvą. Matote, kiek čia yra moterų. Ir pats laikas e, e, kažką čia daryti ir parlamentas, aišku, pasistengtų padėti, kuo tik tai gali. Ačiū. Ponas Jokmarkas. <clears throat> Ačiū. Dėkoju komisariai už pristatytą programą. Norėčiau užduoti klausimą apie tolesnius žingsnius. Jūs pateikėte pasiūlymą dėl tarptinklinio ryšio teisės aktų ir nuo ryšio ir radio dažnių politikos, tačiau klausimas, kas bus toliau, kad neprarastume to tempo. Turint galvoje, kad susidurime su moderniausia Europos ekonomikos dalimi, manau, kad yra didžiulis paradoksas, jog šioje ekonomikos dalyje yra labai ryškiai segmentuotos 27 rinkos. Tai yra problemų e, šaknis ne tik e, tarptinkliniam ryšim, bet ir kitiems dalykams. Ir aišku, sprendimai galėtų būti paprastai. Pavyzdžiui, jeigu būtų galima e, įvesti licenzijavimą paneuropinių lyginių ar padidinti dar daugiau prieinamą, prieinamų dažnių kiekį duomenų persintimui įdruojų ryšių. Tai būtų galima panaikinti segmentaciją. Paprastas klausimas yra, kaip e, atsikratysime 27 atskirų rinkų, nes tai turėtų būti jūsų darbo esmė. Dėkoju kolegoms. Na ir dabar turime paprašyti komisijos narę pabandyti atsakyti visus klausimus. Ačiū, ponia pirminkė. Pirmiausia, pirmiausia turiu pareikšti, kad džiaugiuosi įtrė požiūriu į e, tarptautinį ryšį ir Enisa problemų sprendimą. Taigi, man atrodo, kad pavyks mums viską išspręsti, visas problemas. Norėčiau pirmiausia pabrėžti ir po to e, susėti tai su tuo, ką sakė ponas Hakmarkas, per trumpą laikotarpį susidurėme su paprasta situacija. Ir aš kalbėjau pradžioje, yra vilties, daugiau negu vilties. Yra, turime iššūkį, kurį galima pademonstruoti piliečiams, nes piliečiai šiuo metu praranda kryptį, nors vilties dar yra. Ir kai esi nepalankioje situacijoje, tai, tai ir jeigu susiduri su tam tikrais trūkumais, nepalankia situacija, galima ją paversti pranašumu. Ir su šiuo horizontaliu portfeliu, su jūsų pagalba ir mano kolegų pagalba mes galime uh, šiame sektoriuje, kuris yra susijęs su daug kitų sektorių, galime paversti tai pranašumu, pasinaudodami galimybėmis ir poreikiais. Taip pat ir e, paminėti čia ir konkurencigumą, nes mes nesame sala, susidurime su kitomis šalimis šiame žaidime, kurios puikiai suvokia, kad tai yra ir joms e, galimybė. Taigi turime namų darbus padaryti labai gerai ir tuo pasinaudoti. Svajoti apie bendrą rinką, kurią aš visą laiką vadinu skaitmininę rinką, tai yra tikrovė. Ir jeigu politikai ir politinės institucijos neatsiliks E, gyvendami šias idėjas, tai mes ją sukursime. Nepaisant to, kai kalbama apie tai, kad reikėtų mažiau sienų, mažiau kliučių ir e, mūsų pasiūlymas, e, taip pat ir jūsų dėka, kadangi jūs nevedžiate užmygti, jūs man neleidžiate nutolti nuo tikrovės. Pane Del Castillo teisingai paminėjo tą reiškinį, kuris vadinamas į cloud computing. Turiu pasakyti, kad padarysiu viską, kad rezultatai būtų 2012 metais, nes tai yra labai svarbus dalykas pasaulyje ir jeigu mes norime turėti šiame žaidime tam tikrą vaidmenį, arba vaidinti svarbų vaidmenį ir turime pasiekti rezultatų, turime tai su jumis aptarti dar. Be jokios abejonės, tai yra svarbus skaitmeniniai ateičiai, tai taip pat yra labai svarbu ir pramoniai tiek mažoms ir vidutinėms įmonėms, individams, kad mes sėkmingai sukurtume savo pramonę, savo pačių geriausios pavyzdžius. Jau yra tokių e, veikėjų, kurie galėtų būti įdomus partneriai. E, turbūt neturiu aiškinti, kas tai yra, jūs puikiausiai Tai žinote, reikia naikinti kliūtis, įskaitant nepakankamai aiškias taisyklės dėl tokių dalykų kaip e, duomenų apsauga, duomenų perkelimas, e, jurisdikcijos taikymas ir atsakomybė. Aišku, kad e, visą tai padaryti užtrunka laiko, negalima padaryti klaidų, Na ir mes tikrai daug dirbame, stengiamės tai padaryti ir dirbame kart, taip pat ir su analizuodami daugiau kaip 500 atsakymų pradėjus mūsų bandymų, mūsų viešas konsultacijas. Ir dabar mes plėtojame strategiją, kuriame dokumentą, kuris išdėstys ir analizę, ir pasiūlys veiksmus. Ir tikrai pasistengsiu parengti visus dokumentus kaip galima greičiau, bet nekaltinkite manęs, jeigu šiek tiek pavėluosime. Man atrodo, kad 12 metai yra labai svarbu. Turime saugiai pateikti tuos dokumentus ir apsispręsti, nepadarė jokių klaidų. Dėl skaitmeninės bendrosios rinkos, pone Hall, pone Valiantai minėjo, iš tikrųjų, verslo aplinką turime padaryti e, konku, labiau konkurencingą, tai ir visiškai aišku. Tai yra svarbu uh, ir verslininkams, nes jie gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Nes bendroje skaitmeninėje rinkoje jie turėtų suvaidinti svarbiausią vaidmenį, kalbant apie elektroninę prekybą ir taip toliau. Turime pritaikyti taisyklės skaitmeniniam amžiui, pavyzdžiui, viešųjų duomenų pakartotinis naudojimas, autorinės teisės, elektroniniai parašai, tapatybė, elektroninė tapatybė, visa tai yra labai svarbus. Mes pagreitinsime šių pasiūlymų rengimą kartu su kolegomis. Nuoširdžiai tikiuosi, kad galiu tikėtis jūsų paramos, nes tai tikrai bus labai svarbus žingsniai siekiant bendros skaitinės rinkos. Tai yra prioritetai. Europos e, sistema elektroniniai tapatybei, autentikavimui, parašams, Europos saugumo strategija ir Europos strategija dėl nutolusios kompiuterijos išteklių valdymo. E, judriosios palidovų sistemos. Parlamento ir tarybos pozicija bus unikali proga sukurti vidaus rinką šioms paslaugoms. Šiandien e, šiuolaikinės palidovų paslaugos nėra naudojamos komerciniu būdu pagal grafiką, kuris išdėstas sprendime, mes tai suprantame. Nepaisant, e, kad didėja paklausa ryšių dažnams. Jeigu yra paklausa, turime pasiekti rezultatų. Atėjo laikas įgyvendinti sprendimus ir jūs dalyvaujate tame procese taip pat. Spalio 10 dieną komisija patvirtino sprendimą, kuris leidžia jai koordinuoti valstybių narių pastangas įgyvendinant MMS Europoje. Taigi operatoriai turi pasiekti rezultatų, kitaip e, ryšį reikėtų, e, ryšio dažnius reikėtų atiduoti kitiems. Jūs pats, ponia pirmininkė ir ponia Merkis, ponia Valijan, kalbėjote apie tarptinklinį ryšį. Atrodo, panas Čišiseris kalbėjo taip pat apie tai, jog trūksta konkurencijos arba jos nėra. E, praėjusį kartą svarbiausia buvo tai, kad būtų apsaugoti vartotojai. Tačiau na, vėliau pamatėme, kad vis tiek dar trūksta konkurencijos ir reikia situaciją taisyti. E, Siūlomas naujos struktūrinės priemonės, kad galėtų atsirasti naujų tiekėjų, vartotojai turėtų daugiau pasirinkimo ir būtų puiku, jeigu kiekvienam išvalgiam e, vartotojui galėtume suteikti laisvą pasirinkimą. Tačiau dabar patikėme pasiūlymą, mums atrodo, jis yra didelis žingsnis į priekį. Kaip ten bebūtų, kol kas reikalingos kainų ribos, nes būtų pavojinga jas manyti, kad jau turime roję žemėje ir jas panaikinti. Kokia yra Europos inovacijų partnerystės aktyviam senėjimui padėtis? Artimas bendradarbiavimas, labai pozityvus bendradarbiavimas su Džonu Daly. Ką norėjau dar kartą paminėti, mes iš tikrųjų tapome draugais. Ir e, mes vienas kitam prižadėjome eiti toliau. Koks e, yra tikslas? Pagreitinti naujoves, pasinaudojant e, demografinės situacijos pokyčiais, atsižvelgiant į tai, kad mes tikimės, jog žmonės e, gyvens ilgiau ir sveikiau. Taigi siekia sinergijos, reikia siekti sinergijos tarp atitinkamų sutestuotų pusių ir panaudoti esamas finansinius svertus. Šiuo atveju pirmą kartą bus mano patirtis ta, kad finansų ministrai bus mano draugai per mano ilgą politinę karjerą, tai bus pirmą kartą pripažįstant, kad esant tokiam bendradarbiavimui ir numatant tokias skaitinės galimybės bus, e, reikės mokėti mažesnės sąskaitas. Taigi tikimės ir jūs paramos ir šiuose pastangose. Enisa. Ačiū už jūsų visas pastabas. Mes pripažįstame, kad reikia modernizuoti ir sustiprinti Enisa. Ir aš, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti, kad kai Enisa pradėjo veikti, tai buvo kitokiais laikais ir mes tada nežinojame to, ką žinome šiandieną. Tuo metu mes nesugebėjome matyti tokios e, pasaulio vizijos kaip dabar, tad mes turime dabar gerai suvokti, kas turėtų būti politikos vizija šerdis, kai mes keliame enisai kažkokius reikalavimus. Mes turime mm, e, skaitmeninę aplinką Europoje padaryti saugesnę vartotojams, e, verslui, piliečiams. E, iš tikrųjų, žmonės prašo manęs, kad būtų internetas prieinamas, bet ar jūs galite užtikrinti, kad jisai saugus? klausia. Tai internetas neturi būti grėsmė, tai turi būti naujos galimybės, tai turėtų nešti tam tikrą malonumą. Tad kalbant apie Enysą, visiškai teisingai pirmininkas paminėjo, kad mums reikia spręsti klausimą, kaip pritraukti geriausius specialistus, kurių mums reikia. Ir tada, žinoma, ir čia aš atsargiai kalbu, kol jūs dar nepradėjote juoktis, Vakar man teko e, kreiptis į jaunus verslininkus e, įvairių e, įmonių vadovus ir taip toliau. Ir aš tada paminėjau, kad pirmą kartą pradėjusi dirbti nacionalinio parlamente dauguma iš jų dar nebuvo gimę. Ir jie pradėjo juoktis ir aš tokias pastabas atsargiai turėčiau daryti. Taigi, Jeigu mes norime, kad e, kuo protingiausi žmonės genijai ateitų dirbti į Enisa, mes turime juos um, priimti tokioje aplinkoje, kur jie ne tik norėtų atvykti ir dirbti, bet kur ir jų šeimos norėtų prie jų prisijungti kad būtų tinkama aplinka jų vaikams, švietimas, mokyklos ir taip toliau. Taigi mes puikiai suvokiame, kad tai pirmasis e, žingsnis, kai mes kalbame apie tą mobilę grupę veikiančią iš Atenų, tai yra e, pirmas žingsnis e, ir mes manome, kad nereikėtų mums išsikelti iš Graikijos, bet e, verčiau, kad sukurtume tokį veiklos modelį, kuris leistų e, tas skrai, skrajojančias grupės nu, nusiųsti ten, kur iškyla poreikis. Taigi veiksmingumo stiprinimas yra labai svarbus elementas čia. E, tinklo neutralumas. E, aš esu pasiryžusi siekti atviro interneto tikslo. Geriausias būdas, žinoma, tai padaryti yra per konkurencingas rinkas. Jeigu bus konkurencinga rinka, tai tada ji gerai uh, veiks ir vartotojai ateičiai, mokslo tyrimams, inovacijams ir taip toliau. Bet kad konkurencija tinkamai veiktų, e, vartotojai turi galėti daryti pasirinkimą informacijos pagrindu. Jie turi turėti galimybę lengvai ir greitai pakeisti operatorius. E, popieriuje tą mes turime, bet ne praktikoje, tad reguliavimo teisinę bazę mums reikia čia patobulinti. E, mes turime turėti tam tikrų priemonių e, rinkinėlį tai padaryti. Jeigu pasirodys, kad jų nepakanka, tada galima svarstyti apie kitas priemonės. Tad e, čia būkime atviri. Ką Jūs galvojate apie Olandijos pasiūlymą? Tokį klausimą man uždavė parlamento narys Mes parašėme laišką Olandijos e, valdžiai, e, prašydami daugiau smulkmenų apie to įstatymo projektą. Aš manau, tai yra profesiškai pagrystas elgesys, norime daugiau sužinoti. Aš pritariu e, vartotojų, parlamento narių susirūpinimui Turime Europoje, visoje Europoje elgtis koordinuotai ir čia aš pabrėžiu parlamento, tarybos, komisijos užduotį sukurti nepri, kažkokią nepriklausomą instituciją. Aš paprašiau, kad būtų pateikta išsame informacija ir aš palauksiu, kol uh, E, jie mums patiks savo namų darbus, nes aš negaliu sakyti, aš manau, kad e, aš nesu Europos elektroninių ryšių reguliavimo agentūra ir aš nesu profesionalė šitoje srityje. Dabar e, interneto saugumo klausimai, be jokios abejonės ES interneto saugumo strategija yra artimai susijusi su ENISA. E, ir ji e, turėtų e, pradėti veikti iki 2015 metų ir tai turi tapti labai e, stipria gynybos linija prieš kibernetinius išpolius. Ir tokią riziką pastaruoju metu patyrėme tam tikrų dalykų, turime blogos patirties, nes turime E, kurti nacionalinės kibernetinės saugumo e, strategijas, e, kurti nacionalinius ir ES planus kovai su tokiais išpoliais ir incidentais. Beje, mes aktyviai bendradarbiavame su svarbiausiais tarptautiniais partneriais šitoje srityje. E, Visiškai aišku, kad e, tos grėsmės nesustoja ties sienomis, tad e, mes artimai bendradarbiavame ir su JAV, ir su kitomis šalimis. Beveik baigiu jau e, dabar Connecting Europe priemonė buvo klausima, kaip ko, ko jūs tikitės, ar jūs tik spėliojate, ar iš tikrųjų e, turite stipresnių duomenų, kaip bus panaudoti tie 7,2 milijardo iš 9 e, ir ar tai iš tikrųjų sukels tiek pinigų, kiek jūs minėjote, ar tai e, jūsų tik tai norai, ar tai rimti skaičiavimai. E, tai rimtas dalykas, mes kalbėjome su Europos investicijų banku, su jais ir su kitais diskutavimą apie tai. Taigi kalbėjome ne vien tik tai apie tam tikrus investuotojus, bet taip pat e, apie kitus investuotojus. Tai rimtas pasiūlymas e, ir pasinaudojant šiuo svertu mes galime surinkti nuo 60 iki 100 milijardų Aš asmeniškai e, galvoju, kad galėtume galvoti ir apie 200 e, milijardų, bet kiti sako, kad e, reikia laikytis vidurkio, per daug neužsišaukti. Dabar ES piliečių teisės skaitmeninėje rinkoje tai privatumo apsauga, duomenų apsauga E, mes sutinkame, kad kol kas tuos teisės yra išsklaidytos, atsispindi įvairiuose teisės aktuose ir beje, ne taip lengva viską surinkti į vieną vietą. E, ir jeigu norime, kad vartotojai e, galėtų geriausiai pasinaudoti vieningą skaitmeninę rinką, tai kitais metais galvojame pateikti tam tikro skaitmeninių teisių kodeksą piliečiams. Na ir e, pati maloniausia man tema tai yra moterų įtraukimas. Aš esu e, absoliučiai tikra, kad IRT mums e, tiesiog būtina turėti daugiau moterų. E, E, galvojant apie prognozes 7-8 e, metais į priekį, tai visiškai aišku, kad ten mums reikia daugiau žmonių ir niekas negali pasakyti, kad tik tai viena žmonijos dalis e, turi įsitraukti, kad tik tai vyriškoji dalis turi dalyvauti. E, susidurime su labai įdomiu iššūkiu jeigu už 8 ar 10 metų pažvelgsime į padėtį, tai mums reikia suprasti, kad susidursime tada su jaunaja moterų karta visiškai kitokiu in, e, e, mąstymu, e, Ir čia jau nebekalbame apie IRT inžinierius, e, bet apie daug platesnį e, ratą. Kalbame apie tuos, kurie kuria kompiuterinės programas ir taip toliau. E, ir būtent tai mane ypatingai domina, žavi. Ir uh, Aš galvoju ne tik jūsų konkrečiai šalies jaunimo užimtumo reikalus, bet ir apie visą Europą apskritai. Ir jeigu pasinaudosime šią galimybę ir susitelksime e, ties šią e, gyventojų grupę ir taip pat ir jaunimo grupę, kur kol kas tiek daug bedarbių, E, o jūs įsivaizduojate, kokie yra tų jaunų žmonių lūkesčiai. Tai mes tikrai suvoksime, kad būtina pasinaudoti šią galimybę. IRT ir, ir, ir moteris yra problema, kurią reikia spręsti. Čia daug suinteresuotų šalių ir e, tuo turėtų rūpintis ne tik tai komisarė atsakinga už skaitmeninę darbo tvarkę. E, vaidmuo, kaip kad Junktinėje karalystėje vaidina Marta Fox Lane, kaip e, e, skaitmeninio pasaulio ambasadorė, demonstruodama, kad IRT sektoriuje darbai gali būti labai įdomus. Aš e, parašiau laišką visiems vyriausybių vadovams, kad jie pasistengtų surasti e, panašių e, skaitmeninės darbo tvarkės ambasadorių savo šalise. Aš manau, kad jūs paremsite šį veiksmą ir padėsite ieškoti lyderių skaitmeninėje erdvėje. Po komisarant, ganz herzlichen. Pone komisijos narė, ačiū už pateiktą informaciją, už skirtą laiką, už tai, kad atsakėte į klausimus. Aš Manau, kad per artimiausias keletą savaičių ar mėnesių tikrai teks bendradarbiauti, todėl kad ne vienas didis projektas mūsų laukia. Ačiū.